Uh, Labas rytas, gerbiami kolegos. Tęsime darbą pagal šios dienos darbų tvarkę. Atsiprašome, kad vėluojame. Vyko ilgos diskusijos koordinatorių posėdėje. E, pristatysiu vėliau jums sprendimus koordinatorių Sekretoriatas dabar apibendrina mūsų rezultatus darbo. O dabar balsuosime. Balsuosime dėl pasiūlymo dėl tarybos direktyvos keičiančios 2011 metų direktyvą numeris 11 dėl privalomo automatiško keitimos informacija mokesčių srityje. prašyčiau, kad įdėtumėte į balsavimo aparatus savo korteles. Thank you. 42 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 43 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Šeštasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 47 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 49 kas už, prieš, susilaikė. 48 atsijėmė autoriai, ne. teisingai buvo nurodyta, balsuojame dėl 48, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 50 už, prieš, susilaikę, priimtas. 51 už, prieš, susilaikę, atmestas priimtas. Devintasis už, prieš. Reikėtų pasitikrinti. Atmestas. doesn't work. Well, oh, we need to repeat the vote. Sorry? Okay, okay. It's rejected anyway. Atmestas. 52. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestą. 10 ir 54. Kas už? Prieš. Susilaikę. Man atrodo, kad atmesti, bet pasitikrinkime. Atmesta. 53. Už. Prieš. Susilaikė atmesta. Tikrintis gerai. Prašom. 53. Atmesta. Vienuoliktasis kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Dvyliktasis už. Prieš. susilaikė. Reikės pasitikrinti. Patvirtinta. 11 už 9 prieš. 13 už. Prieš. Susilaikė atmestas. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimtas. 21 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 22. Kas už? Prieš. Susilaikė. Reikia pasitikrinti. Dėl 22. Balsuojame elektroniškai. 10 už 9 prieš priimta. Aš neturiu savo kortelės atsinešusi, bet balsavau už. Tuomet 11 už, 9 prieš. 24. 23. Kas už? Prieš. Susilaikė, priimtas. 24 už, prieš, susilaikė, priimtas trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas 27 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas, ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 21 už. Prieš. Silaikę. Priimtas. 32 už. Prieš. Silaikę. Atmestas. Penktasis kompromisas už. Prieš. Silaikę. Atmestas sako pirmininkas, priimtas. Trečiasis pakeitimas, kas už? Prieš. Reikia pasitikrinti. Atmestas. 10 už 11 prieš atmestas. Ketvirtasis pakeitimas kas už? Prieš. Silaikė. Atmestas. 36 kas už? Prieš susilaikė priimtas. 37. Kas už 37. Prieš susilaikė atmestas. 38. Kas už prieš. Reikia pasitikrinti. Trisdešimt aštuntasis pakeitimas. Priimtas. Keturiasdešimtasis. on amendment 40 in favor. 40. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtintas. Penktasis už. Prieš. Susilaikę. Priimtas. Šeštasis už prieš susilaikė priimtas. 41 kas už. Prieš. Sulaikė. Reikia pasitikrinti. Man atrodo, kad priimtas, bet pažiūrėkime. So, um, two in favor? Yeah. It has been adopted priimtas. Visas nuomonės projektas, kas už? Electronically, please. Bet tik tai elektroniniu būdu reikia balsuoti, prašom. It has been adopted. Priimta. 13 už, 9 prieš, vienas susilaikė. Now we continue by voting. Kitas klausimas, dėl kurio turime balsuoti, pono Karimų pranešimas. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Konstitucinių reikalų komiteto penktasis, kas už. Prieš. Silaikė. Priimtas. Užimtumo antrasis už. Prieš. Silaikė. Priimtas. Antrasis kompromisas. Kas už. Prieš susilaikė priimta. Užimtumo penktasis už, prieš, susilaikė priimta. Užimtumo šeštasis už, prieš, reikia pasitikrinti. Šeštasis užimtumo komiteto pakeitimas. and it has been transited. Atmestas. 8 už 12 prieš. Ketvirtasis. Kas už? Neatsiprašau, sako pirmininkas, jis atkrenta. Šeštasis. Kas už? Prieš. Sulaikė. Priimtas. Septintasis už, prieš, susilaikę, priimtas. Man ką tik pasakė, kad pamiršome penktąjį pakeitimą. Balsuojame dėl jo. Kas už? Prieš. Suvaikę. Priimtas. Aštuntasis. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. Atmestas. Vienuolika už vienuolika prieš du susilaikė. Devintasis pakeitimas kas už? Atkrenta. Trečiasis kompromisas kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Ketvirtasis kompromisas už prieš, susilaikė priimtas, keturioliktasis už, prieš, susilaikė priimtas, užimtum aštuntasis už, už konstitucinių reikalų komitetas 19. Tai kas už? Prieš. Balsuojame dėl 19 konstitucinių reikalų pakeitimo. Dar kartą, kas už? Prieš. Sulaikę priimtas. Dvi dalys 15 pakeitimo. Pirmoji, kas už, prieš, silaikė, priimta. Antroji dalis už, prieš, pasitikrinkime. atmestas, 11 už 11 prieš 2 susilaikė. Dar priskaičiavome PP kolegų du balsus, tų, kurie neturi balsavimo kortelių. Vis tik tai viskas gerai, tuomet atsiprašome, reikia bet pirmą kartą aš dabar su kortelė balsavau. Dar kartą balsuokime. Balsame dėl antrosios 15 pakeitimo dalies. Patvirtinta. Penktasis kompromisas už, prieš, silaikė, priimta. Septynioliktasis pakeitimas už, prieš, silaikė, priimtas. Aštuonioliktasis už, prieš, Pasitikrinkime. Atmestas. Konstitucinių reikalų, atsiprašau, biudžeto kontrolė, septintasis už, prieš, susilaikė priimta. Užimtumo 16 už, prieš, susilaikė atmestas. 19 už, prieš, susilaikė atmestas. Užimtumo 12 už, prieš, susilaikė, priimtas. 14 užimtumo už, prieš, susilaikė, atmestas. 20 už, prieš, susilaikė, atmestas. 21 už, prieš, susilaikė, atmestas. Šeštasis kompromisas. Už, prieš, susilaikė priimtas. 24 už, prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmestas, bet pasitikrinkime. atmestas 10.11 du sulaikė. Septintasis kompromisas kas už? Prieš sulaikė. Priimtas. Aštuntasis kompromisas kas už? Prieš sulaikė. Priimtas. 33 kas už? Prieš susilaikė Reikia pastikrinti. Atmestas. 34 už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 35 už prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. 35. Dėl jo tikriname. Balsuojame. Priimta. 36. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 27. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 38. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Konstitucinių reikalų šeštasis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Afko 7. Afko 7. Afko 10 už, prieš, susilaikė, atmestas. Afko 12 už, prieš, pasitikrinkime. aiškia persvara priimtas, pirmasis užimtumo už prieš susilaikę atmestas, užimtumo ketvirtasis už prieš susilaikę atmestas, užimtumo dešimtasis už prieš susilaikę atmestas, biudžeto kontrolės antrasis už prieš susilaikę atmestas priimtas. Biudžeto kontrolės penktasis už prieš susilaikė priimtas. Biudžeto kontrolės šeštasis už prieš susilaikė atmestas. Biudžeto kontrolės aštuntasis už prieš susilaikė atmestas. Devintasis biudžeto kontrolės už prieš Reikia pasitikrinti. It has been adopted. Patvirtintas. Vienuoliktasis konstitucinio biudžeto kontrolės, atsiprašau, už prieš susilaikę atmestas. Konstitucinių reikalų 18 už prieš, susilaikė, atmestas, inta pirmasis už, prieš, susilaikė, atmestas, inta antrasis už, prieš, pasitikrinkime. Patvirtintas inta trečiasis už. Prieš. Susilaikė. Nesu tikras, dar kartą reikia balsuoti. Dar vienas kortelės trūksta, dar vienas nebalsavo. Patvirtinta. Tarptautinės priekybos ketvirtasis, kas už, prieš, susilaikė. Atsiprašau, bet vėl turime pastikrinti. Tikiname dėl ketvirtojo tarptautinės prekybos komiteto pakeitimo. Paimtas. Penktasis intakas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Intas šeštasis už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. Pirmasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta e, visas pranešimo projektas, kas už, prieš. Elektroniniu būdu turime balsuoti. Prašom. patvirtintas, sveikinu poną Karimą. Uh, now we, we have uh, Mrs. McGr o dabar yra atvykusi ponia Maginis. Labas rytas. Norėčiau suteikti Jums žodį. Dėl vakarą klausimo metu aptartų dalykų. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad leidote man šiandien pasisakyti komitete po vakarykščio klausimo. Aš a, per naktį turėjau galimybę pagalvoti apie vakarykščius E, pasisakymus. Labai svarbu, kad komitetas vakar surengė klausimą, kad surengė jį. Aš esu tarpininkė dėl tarptautinių vaikų grobimų šiais klausimais ir mes turime siekti praktiškai gyventamų ir draugiškų sprendimų šeimoms visuomet svarbiausia atsižvelgti į vaiko interesus ir aš visus savo darbus žiūriu būtent iš šios perspektyvos. E, sudėtingas yra dalykas, e, kai santykiai nutrūksta, vis daugėja vedybų, e, kai susituokia skirtingų valstybių narių partnerių. Mes žinome, kad kasmet 250 tūkstančių vaikų pranešama, kad dinksta ES ir yra iškelta nemažai bylų dėl vaikų pagrobimo. Jeigu žiūrėsime į antrąjį Briuselio reglamentą, jo tikslas buvo įveikti Hagos 80 e, metų konvencijos trūkumus. E, reglamentas neblogai veikia, bet norėčiau pristatyti jums mūsų patirtį. E, maždaug 90 bylų buvo mums pristatyta per pastarus metus ir yra keletas aspektų, kurios, kurie kelia įgyvendinimo teisinių ir praktinių problemų, dėl teisinių problemų, dėl e, jurisdikcijos teismo problemų kyla dėl vaikų sulaikymo, išvežimo ir sulaikymo, dėl vaiko teisių pažeidimo, susitikinėti pavyzdžiui su abiem tėvais, taip pat e, teisės į sąžininką teismą, ir yra problemų e, dėl vaikų gražinimo, kadangi dažnai e, apeliacijos procedūros ar teismo e, bylos nagrinėjimas užvilkinamas. Labai svarbus dalykai tokie, kaip sprendimų, informacija apie sprendimus, apie pranešimą apie juos tėvams. Jeigu mes grįžtume prie reglamento, tai vis pasikartojanti teisinė problema, kurią matome, yra prieštros dėl teis, jurisdikcijos teismų ir dėl kompetentingo teismo sprendimo priimto kitoje valstybėje narėje įgyvenimo. Taip pat yra klausimas dėl įprastinės gyvenamosios vietos. E, Bruselis 2A reglamente tokia gyvenamoji vieta e, kažkieno telefonas skamba, sako pirmininkas. Teismas valstybėse, valstybė narėje, kur vaikas gyveno prieš jį pagrobent, yra kompetentingas teismas. Tačiau atsiprašau atsiranda bylų, kai du teismai sprendžia tą pačią bylą, nes nėra apibriešta e, nuolatinė gyvenamoji vieta. Ir abu tėvai gali e, pateikti ieškinį atinkamos šalies teisme, dėl to kyla konfliktų. O vaikui toks vilkinimas dėlsimas yra tikrai problema. Jeigu mes galvojame apie reglamentą, kuris pirmiausiai bus skirtas vaiko interesams, mes turime ir galvoti, kaip atitinkamai apibrėžti nuostatas. E, nuolatinės gyvenamosios vietos e, apibrėžimas turi būti įrašytas naujame reglamente. Taip pat reikia, kad kaip galima greičiau būtų sprendimai teismo priimami, kartais taip nevyksta ir mes matome, kad e, jeigu vaikas e, pagrobia, byla dėl vaiko pagrobimo ne visuomet, bylos sprendimas ne visuomet teisingai įgyvendinamas. Atliktas yra tyrimas e, generalinio IPOL direktorato ir e, jame sakoma, kad teismai turėtų kaip galima anksčiau įsitraukti į tokių atvejų, kai vaikai pagrobiami sprendimą. E, kartais kyla problemų, į kurios neleidžia greitai išspręsti bylos, išnagrinėti bylos, bet reikėtų, kad procesai būtų paspartinti, kad būtų kaip galima geriau atsižvelgta į vaiko interesus. Taip pat tarpininkavimo klausimas. Aš apie tai taip pat nepaprastai daug galvoju, nes tai mano užduotis. Bet dar prieš kalbėdama apie tarpininkavimą, aš norėčiau trumpai e, pasakyti, ką mes turime išskirti, e, peržiūrėdami reglamentą. E, laiko rėmai, per kiek turi būti įgyvendinti sprendimai, bendradarbiavimai tarp centrinės valdžios institucijų. Uh, Dėl tarpininkavimo aš suprantu, kad vakar daugiausiai kalbėjote apie techninius ir e, teisinius aspektus reglamento, kurie yra nepaprastai svarbus, nes e, tai skirta vaikų teisėms sudėtingos situacijos apsaugoti. Bet suvokiama dabar, kad susitarimu sprendžiant šeimos E, problemas ir tarpininkavimu galima pasiekti neblogų rezultatų. Tai nėra magiška formulė, ne visuomet e, ji pasiteisina, tačiau kartais e, tarpininkavimas gali profesionaliai padėti išspręsti problemas tėvams. Ir užuot tėvai nebūtinai turėtų kreiptis į teismą, jeigu pavyksta susitarti tarpininkavimo keliu ir susitarimai abiejų tėvų pasiekti gali tikrai duoti vaisingų rezultatų ateityje, jie paprastai tvirtesni. Taip pat e, sąnaudos yra mažesnės, to negalima pamiršti. E, IPOL e, tyrimas rodo apie, kad rodo ir rekomenduoja, kad tarpininkavimas šeimos bylose ir vaikų pagrabimo bylose ir atvejais turėtų būti pasitelkiamas kur kas dažniau. Ir e, re, siūloma pakeisti antrąjį Briuselio 2 reglamentą, numatant specialias tarpininkavimo sistemas, atsižvelgiant į 2004 metų tarpininkavimo atstovų elgsenos kodeksą taip pat e, siūloma taikyti tarpininkavimą tarptautinio pobūdžio atvejams, kai yra pagrobiami vaikai. Man atrodo, kad mums reikėtų plačiau kalbėti apie tarpininkavimą šiame kontekste. Ir aš taip pat manau, kad mums reikia rasti būdų, kaip galėtume paskatinti teismus e, pasižiūrėti į tarpininkavimą tarp dviejų šalių, kaip galima anksčiau proceso uh, metu aš norėčiau akcentuoti Briuselio 2A reglamente nuostatas dėl tarpininkavimo. Taip pat reikia bendrauti su teisininkais, teisėjais, centrinės valdžios institucijomis dėl tarpininkavimo. Galbūt vyksta diskusijos, bet nesu tikra, kad tie veikiai yra pasiekę susitarimą dėl tarpininkavimo vaidmens ir kaip tai gali būti traukta į pežio reglamento. Žinau, kad komisija vakar kalbėjo apie tai, kad reikėtų centralizuoti teismus, sutelkti teismus, kurie užsimtų vaikų pagrobimo bylomis ir mes labai būtume patenkinti tokiu dalyku, nes tai užtikrintų geresnį rezultatą ir staupytų laiko. Taip pat būtų galima apmokyti teisininkus geriau. Tie teisėjai ir tarpininkai galėtų dirbti teisėjai su tarpininkais ir advokatai reikia bendrauti teisininkams ir tarpininkams ir pasižiūrėti taip pat, e, kokių būtų mokymo poreikio abiems e, pusėms. E, tokie dalykai būtų labai svarbus stiprinant reglamentą ir tarpininkavimo proceso skatinimas bus labai geras dalykas, reikėtų pastelti tokias platformas kaip Europos E, teismų tinklas. Aš, e, kaip sakiau, pirmiausia galvoju apie vaiko interesus ir Briuselis 2A reglamento peržiūrė suteiks mums geriausias galimybės pagerinti tas sėtis, kur yra problemų. Aišku, 28 e, teisės sistemų skirtumai apsunkina situaciją, bet jau kalbėsime apie šeimas, kurios ginčiasi tarptautiniu mastu dėl vaiko globos priežiūros. E, žinome, kad tarpininkavimas sėkmingas yra tada, kai jisai prasideda pradžioje. Mes per 12 paskutinių mėnesių pasiekėme rezultatų sėkmingų dviem atvejais, kitais atvejais nepasisekė, bet dažniausiai e, nepasieka tada, kai mus kreipiamasi per vėlai. Bet jeigu dvi šalis nori tartis, rezultatas gali būti labai pozityvus visiems. Ačiū, kad leidote man trumpai pasakyti. Thank you, madam. Ačiū. Ačiū, ponia, už svarbės pastabas, už mintis dėl Bruselis 2 reglamento. Dabar norėčiau kreiptis į narius. Gal turėtumėte klausimų ar pastabų? Niekas neprašo žodžio, todėl Dėkoju, ačiū Jums, kad pasidalijote su mumis savo patirtimi ir nuomonę. Teskime. Ir toliau yra vienuoliktas mūsų darbo atvarkės klausimas ir žodį suteikiu Madi Delvot dėl laisvo piliečių ir įmonių judėjimo skatinimo, supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą ES. Pone Delvo, jums žodis. Ačiū, pone pirmininkė. Kaip žinote, vyksta trialogas ir iš principo šiandien po pietų vyks dar vienas susitikimas, galbūt pavyks ir užbaigtis ir dalykai, kurios, dėl kurių reikia sustarti. Priminsiu pirmiausia, parlamento pozicija buvo patvirtinta per pirmą svarstymą, labai toli buvo nuo tarybos e, pozicijos, nes buvo kalbama apie stilės panaikinimą. Per pirmą svarstymą parlamentas įtraukė daug dokumentų į taikymos rytį. Taryba po ilgų diskusijų, trukusių keturis metus, sutarė dėl labai trumpo viešų dokumentų sąrašo. Tai yra e, civilinio pabudžio dokumentai dėl gimimo, gimimo mirties, vedybų dokumentai ir mes ilgai su taryba diskutavome, mums pavyko prailginti tą sąrašą, pridėjome dar tris dokumentus prie to sąrašo. Tai yra dokumentai, kurių daug e, poreikis yra juos kapsinti, tai yra gyvenimo sertifikatai. Ir e, teistumo Mm, pažymos. Tai dabar tie dokumentai taip pat prirašyti prie, pridėti prie sąrašo. Taip pat mums e, pavyko susitarti dėl daugia kalbių formų e, skaičiaus. Iš pradžių taryba e, sutiko su keturiomis, dabar jų yra virš dešimties. Taip pat mums pavyko gauti E, taikymos ryties dokumentus ir susidarėjome dėl, tarybą dėl peržiūros formulės. Taigi praėjus dviem metams po reglamento įsigaliojimo taryba komisija pateiks poveikio vertinimą, kad būtų galima į taikymos rytį įtraukti dokumentus susijusius su, su, su įmonėmis, jų statutais ir įmonių atstovais, dokumentai susijęs su kvalifikacijomis, profesinėmis kvalifikacijomis, diplomais ir trečias dalykas - neįgalumo e, dokumentai, kuriems tai reikės apostilės. Dvi išlygos, tai yra, dar yra pareiga informuoti. Mes norime, kad tekste būtų aiškus įpareigojimas e, valstybėms narėms informuoti e, papiliečius, e, kad e, nereikia apostilės tam tikriems dokumentams. Ir antras dalykas e, dėl, vis, dėl mokesčių. E, dėl tų formų daug, daugiakalbių, kokio mokesčio reikėtų, mokestį reikėtų imti, kad būtų galima gauti šią formą. Manau, kad sustarimas yra netoli. Pamatysime šiandien po pietų. Tik vienas dalykas, kuris man krito į akį per darybas, tai yra didžiulis nepasitikėjimas e, tarp valstybių narių. Niekas nenori pasitikėti kitos valstybės narės dokumentais. Dėl to šis, ši reglamento rengimas nėra lengvas. Taigi e, apostylė užsienio reikalų ministerijoms e, išduodant dokumentus, duoda kažkokį tai e, e, autoritetą, nors tai nėra didelis dalykas. Tie dokumentai patenka į cirkuliaciją ir taip galima patvirtinti jų autentiškumą. Manau, kad tai autentiškumo e, kontrolę sustiprins naują sistemą. Na, bet šis nepasitikėjimas e, parodo ir tarybos e, nuomonę, kurie mano, ar iš tikrųjų reikia čia europinio reglamentavimo, nes yra Hagos konvencija. Taigi, didžiulio, didelio entuzijazmo iš tarybos pusės nesimato, kai kalbama apie šio reglamento įgyvendinimą. Ir todėl komisija parengė šį tekstą Na, jeigu mes norime, kad sąjungoje, kur yra laisvas e, e, piliečių ir prekių judėjimas, kalbant apie bendrąją rinką, aš manau, kad yra svarbu panaikinti tuos nereikalingus formalumus, nes kitaip tos diskusijos neturi prasmės. Ir aš tikiuosi, kad mes pasieksime šiandien po pietų kompromisą. Thank you very much. Uh... Ačiū. Ačiū, gal nariai turėtų klausimų ar pastabų. Nematau prašančių žodžių. Ačiū. Ačiū, ponė Delvo. Teskime. Toliau 13 klausimas. Pakeitimų svarstymas dėl bendrosios skaitmeninės rinkos. Ir kaip suprantu, nuomonės referentą pona, ponę Dambaskį pakeičia ponas Luo. Taip, iš tikrųjų, taip ir yra. Aš esu Andriu Lu, esu EKR frakcijos koordinatorius kultūros ir regioninės plėtros komitetuose. Taigi, ponas Džembaskė paprašė manęs labai trumpai pristatyti šį dokumentą jo vardu. Jis atsiprašo, kad negalėjau šiandien atvykti į posėdį ir paprašo, paprašė manęs pristatyti nuomonę, kad nebūtų atidėtas dokumentas. Pirmiausia, kai aš sakysiu, kalbėsiu pirmojo asmeniu, tai aš turėsiu galvoje pana Džembaskį. Puiku, kad daug kolegų parodė susidomėjimą šiuo dokumentu ir patikė pasiūlymus dėl pakeitimų ir tai sustiprins e, komiteto darbą, kalbant apie IMKO ir INTRE e, komitetų jau atliktą darbą. E, Strasbūre yra suplanuotas šešėlinių pranešėjų posėdis ir tikimasi, kad bus galima balsuoti lapkričio pradžioje. Taip pat parengiau ir aš keletą pakeitimų ir tikiuosi kolegos man pritars. Su tų pakeitimų pagalba siekiau e, pakeisti tų dalykų susijusių su autorių teisėmis, kad pakeitimai galėtų padidinti vartotojų patirtį dėl įmonių, kad jos galėtų veikti internete visose valstybėse narėse kad būtų suvienodas skaitmeninimas. Dėl mažo ir vidutinių įmonių ir tarp valstybinės prekybos siekiama įveikti nesažiningus kainos, kainų skirtumus, turint galvoje vietą arba tautybę. Ir taip pat reikia įrodymų, kad būtų galima E, paaiškinti, motivuoti pasiūlymus dėl autorių teisių pakeitimų. Taip pat reikia kuo greičiau gyvendinti Marakešo e, sutartį ir žinau, kad daug narių tam pritarė. Dėl išimčių ir apribojimų jie turėtų būti subalansuoti, kad būtų galima prisidėti prie inovacijų. Taip pat reikėtų prisidėti prie skaidrumo e, kai valstybės narės nutarė taikyti mokesčius dėl interneto paslaugų teikėjų ir interneto tarpininkų, tai šiuo klausimu tikimasi sulaukti gyvos diskusijos. Sutarčių teisė yra dar vienas dalykas, kurį reikia aptarti ir, kaip matote, esu pateikęs konkretų pasiūlymą dėl pakeitimo, kad pabrėžčiau tai. Ir taip pat reikėtų pripažinti skirtumus tarp skaitmeninio turinio ir kitokio pobūdžio turinio. O dėl kolegų pasiūlytų pakeitimų, kuriuos patikė šešėliniai ir kitos e, frakcijos, tai mes diskutuosime ir dėrėsimės dėl tų klausimų. Kalbama apie bendrai, bendras autorinių teisių pagrindą. Kolegos pateikė pavyzdžių ir prašoma, kad būtų gyvendinta reforma, taip pat kalbama apie galimybę naudotis e, turiniu, kai dėl autorių teisių ir jam, joms taikomų išimčių, tai man kelia nerima e, autorių teisių mokesčių suvienodinimas nes tai turės poveikį vartotojams. Dėl ES interneto paslaugų teikėjų ir jų atsakomybės, tai dėl šiuo aspektu nuomonės išsiskiria, vieni pageidauja, kad nebūtų jokios atsakomybės, o kiti norėtų patikslinti interneto tarpininkų vaidmenį ir atsakomybę. Tuo pačiu nesinorėtų užkirsti kelio inovatyviai veiklai, kurią skatina vartotojų paklausa. Taigi siūlyčiau laikytis apgalvoto ir proporcingo požiūrio. Esama neteisėto turinio skirtumų reikėtų rytai atsižvelgti. Autorių teisių įgyvendinimas, vartotojų švietimas, proporcingas požiūris ir stebėsenos vaidmuo. Tikimės kalbėti ne tik apie paslaugas, bet, bet ir apie prekes, kad būtų išvengta spragų. Sudarčių teisė su komitetu aptarsime šiuos klausimus ir su šešėliniais paranšės nutarsime, ar galima daryti kompromisų. Vieni siūlo, kad yra reikalingas vadinamasis vidaus variantas, kiti siūlo e, plačiau apriepti šį klausimą. Ponas Džambaskė norėtų padėkoti kolegoms e, už susidomėjimą šią nuomonę ir yra pasirengęs išklausyti jūsų nuomonės. Taip pat pagėdautų gauti jūsų nuomonę, kad komitetas galėtų teigiamai prisidėti prie skaitmeninės rinkos strategijos kūrimo. Ačiū. Well. Ačiū Jums, ponė Reda. Ačiū. Ačiū pranešėjui. Ačiū, kad išsakėte pranešėjų nuomonę. Pritariu tam, ką pasakėte. Ši nuomonė yra labai svarbi, turint galvoje ir ISM ataskaitas, ir išskirtinį vaidmenį Tai labai svarbu turint galvoje, kad komisija pateiks teisėkurus pasiūlymus šioje srityje. Manyčiau, kad mūsų pozicija yra labai gera, nes mes jau detaliai išnagrinėjome ne tik infoso klausimus, bet ir autorių teisų gyvendinimo klausimus. Todėl dabar jau esame pasirengę išsameu nagrinėti tai, kaip komisijos paskel, pateikti pasiūlymai turėtų būti tvarkomi, kaip reikėtų dirbti. Manyčiau, kad ir pranešėjų dokumentas parengtas tinkama linkme. Mums dabar jau reikia aptarti tik detalius klausimus ir reikėtų išsamei aptarti perkeliamumo ir tarp valstybinės prieigos klausimus ir aptarti, kaip tai iš tikrųjų galėtų veikti. Pavyzdžiui, jeigu komisija pasiūlys perkeliamumo nuostatą, tai labai svarbu žinoti, kad asmuo, kuris pavyzdžiui keliauja, kokią teisę, kokią, kokį poveikį tai turės teisinė prasme, nes svarbus yra ne tik IP adresas. Ar gali būti pareikalauta, kad asmuo įvestų asmeninę informaciją, tuomet reikėtų kalbėti apie pagrindinės teisės labai svarbu žinoti, kokia bus tarp valstybinė prieiga ir kokiomis teisės aktais bus remiamasi. Reikėtų taip pat pagalvoti, ar nereikėtų pratesti kabelinės televizijos ir palydovinių priemonių direktyvas. Reikėtų nagrinėti konkrečius pasiūlymus, o ne tik kalbėti apie tarpvalstybinę prieigą ir perkeliamumą. Taip pat turėtume žinoti, e, kokie bus apribojimai ir reikėtų atsižvelgti į praeitie vykusias diskusijas. Pavyzdžiui, daug buvo kalbėta apie komercinius ir nekomercinius naudotojus, buvo diskusijose apie panor, panoraminį vaizdą, bendrą Apie panoramos laisvę buvo kalbama apie tai, kas iš tikrųjų yra komercinis, kas nekomercinis vartotojas. Todėl labai svarbu, kad įvestume naujas savokas, tokias kaip teksto ir duomenų ieškojimas. Ir turime tiksliai nustatyti tai, kas turėtų būti leista. Nekomercinis apribojimas gali būti naudingas siekiant išvengti tų problemų, su kuriomis jau susidurėme. Taip pat įgyvendinimo srityje, manau, kad, nemanau, kad mums reikia išradinėti dviratį e, svobodos pranešime. E, Parlamentas jam pritarė ir pritarė veiksmų planui, dabar jau laikas jį gyvendinti. Komisija pripažino, kad reikia turėti daugiau įrodymų autorių teisių ir intelektinės nuosavybės nuostatų gyvendinimo srityje. Teisės reikalų komitetas turi atlikti aktyvų vaidmenį, formuodamas e, e, nuostatas, kad būtų, sukur, kad būtų sukurti tie įrodymai, kad jie atsirastų. E, komisija taip pat norėtų nagrinėti procedūras autorių teisų gyvendinimo srityje. Manau, kad tai yra geras požiūris. Svarbu turėti nuostatas dėl pranešimų bet klausimų iškyla dėl autorių teisų suderinimo. Pavyzdžiui, jeigu įmonė e, turi vieną puslapį dėl pažeid, pranešimo apie pažeidimą, tai ar turi pranešti vieną šalį ar kelias ir bijau, kad tai nebus tinkamai įvertinta nes išimtys ir apribojimai gali paprasčiausiai negalioti, todėl kad juos gali būti nesižvelgta, jeigu jie nebus suvienodinti visoje Europoje. Taigi iškyla e, klausimas susijęs su internetiniu ir tarp valstybiniu klausimu ir galiausiai, kalbant apie tarpininkus, tai džiugu, kad pranešėjų požiūris yra niuansuotas šiuo klausimu pritariu tam, kad nauja tarpininkų, tarpininkų apibrieštis galėtų atverti kitas galimybės, nes kol kas buvo remiasi e, elektroninės komercijos direktyvoje esančius pagrindus ir mums reikėtų panagrinėti ir konsultacijų rezultatus, tų konsultacijų, kurias komisija vykdė ir reikėtų atsižvelgti į esamus duomenis, į esamus įrodymus. Dėl mokesčių tai yra toks klausimas, kurio niekas nenori aptarti, nes viena vertus tai yra labai sudėtinga išimtis ir ją sudėtinga suderinti, nes valstybių narių požiūrė yra skirtingi, kita vertus turime pripažinti e, tai, kad yra skirtingas produktų ir paslaugų apmokestinimas ir tai yra viena iš didžiausių kliučių, kai kalbame apie autorių teisų išimtis. Ir mums reikėtų aptarti, kaip reikėtų siekti didesnio suderinimo šioje srityje, nes dabar situacija situacija yra nepriimtina, kai pavyzdžiui e, prekių gamintojai e, turi mokėti mokestį du kartus, kai prekiauja Europos Sąjungoje. Taigi šioje srityje reikia pasiekti pažangos ir reikėtų išsiaiškinti, e, kokią žalą sukuria privatus kopijavimas privačiais tikslais ir reikėtų apskaičiuoti tą žalą remiantis įrodymais ir labai dideli, ne, neturėtų būti labai didelių skirtumų skirtingose šalyse. Nekantrauju, kad laukiu darbo su pranešėju ir su šešėliniais pranešėjais ir manau, kad galime tikrai prisidėti prie šio darbo ir galime komisijai pateikti konkrečias rekomendacijas dėl to, kaip būtų galima įgyvendinti pasiūlytas priemonės e, siekiant įgyventinti autorių teisų nuostatas ir IP. Ačiū, ponė Hanibal. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai ir ponai Luiriui už šį pranešimą, kuris sukelia daug susidomėjimo, aišku. Malonu, kad rimtai pranešime atsispindi atlyginimas autoriams kuriems, nes aš manau, kad viena svarbiausių priežasčių turėti autorinių teisų nuostatas, tai svarbu, kad tai išliktų mūsų darbo tarkėje, nes be autorinių teisų apsaugos nebūtų kuriejų apsaugos apskritai. O be apsaugos žmonėsgi nieko nedarys. Taigi tai yra labai svarbu ir džiaugiuosi, kad šios nuostatos ten yra, galbūt būtų galima jas sustiprinti. Malonu, kad yra nuoroda ir Makešos sutartį. Šiek tiek dėl išimčių ir apribojimų. Kai balsavome tai dėl ponios Rėda pranešimo, daug dėmesio skiriame šiai problematikai, tai yra išimčių ir apribojimų klausimų. E, tai yra sudėtingas klausimas, aš sutinku. Taip pat norėčiau šiek tiek perspėti dėl tų išimčių ir apsiribojimų suderinimo, nes valstybių narių sistemos, autorinių teisų sistemos valstybės yra labai skirtingos. Ir visiškas suderinimas turbūt nėra e, pasiekiamas tikslas. Tačiau Rėdos pranešime buvo parašyta taip, dėl ko buvo sutarta. Tai yra minimalių standartų idėja. Tik galima sutarti dėl minimalių sričių suderinimui ir tikėtumėmės, kad valstybės narės tai padarytų. Daug tai yra akivaizdus dalykai. Pavyzdžiui, švietimas, kur yra taikoma išimtis daugelėje šalių. Taigi, tokius praktinius dalykus galima įgyvendinti ir mums reikėtų eiti tokiu keliu. Aš visiškai sutinku, kad e, sutinku su tuo daug, ką pasakė panerėda, tačiau minimalų standartai yra turbūt tinkamiausias požiūris, tinkamiausias kelias, Visas klausimas, apie ką kalbėjo pana Rėda, tai yra komercinės rytis, e, yra sudėtingos rytis, pavyzdžiui, tekstas duomenų kaupimas. E, tai yra nauja ir mes matysime daugiau tokių dalykų, tobulėjant technologijomis. Todėl minimalių standartų koncepcija turbūt būtų primtiniausia. Ir taip pat reikėtų stebėti situaciją, nes e, viena didžiausių problemų su skaitinė rinka yra tai, kad jį keičias labai greitai. Taigi mums reikia tam tikro būdo e, sukurti kaip galima daugiau teisinio aiškumo, nes kitaip tai tas teisės aktas nebus veiksmingas, koks jis galėtų būti. Tai reikia turėti galvoje. Ir apie tai buvo kalbama ir Reda pranešime ir komitetas jį patvirtino. Toliau norėčiau pakalbėti apie tarpininkus ir platformas. Žinau, kad komisija nori parengti pasiūlymą šiuo aspektu, tačiau reikia užtikrinti, kad tarpininkai prisimtų savo atsakomybę, nes jie yra labai svarbus, teikiant žmonėms informaciją ir užtikrinant, kad skaitminė rinka tinkamai veiktų. Nes jeigu tarpininkų klausimo neišspręsime, kurių daugelis neturi nieko bendro su Europos Sąjunga, kurie netgi e, nebando laikytis jokių taisyklių, šią problemą reikia spręsti. Tai yra vienas prioritetų, kalbant apie skaitinę rinką reikia tai teisingai išspręsti, reikia užtikrinti, kad e, kuriems būtų atlyginama tinkamai ir numatyti minimalius standartus. Tai manau, kad būtų toks minimumas, kurį turėtume pasiekti. Labai ačiū, ponas Maulų. Grazie Presidente, cercherò di essere breve perché molti dei temi sono. Ačiū pirmininkė, pabandysiu kalbėti trumpai, daug kolegos paminėjo, aš pateikiau pakeitimų, kurie, e, kuriais siekiama stiprinti autorinių teisų sistemą ir autorinės teisės internete. Mes nenorime pakirsti vietos tapatybės, kultūrinių skirtumų Mums reikia tokios bendradarbiavimo sistemos su turinio kuriejais, su visais, kurie kuria pridėtinę vertę ir didesnis svoris suteikti tiems teisiniams elementams, kurie egzistuoja, gerinti patirtį internete. Ir tam turime patikslinti teisinį statusą ir spręsti tokias problemas kaip autorinės teisės, kurias galima apibriežti eksant ir ekspost veiksmingiau. Taigi, iš esmės, tam skirti mano pakeitimai. Ačiū. Thank you, Mr. Zwiefka. Ačiū, panas Zwiefka. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja... Dėkuoju, pirmininkė. Porą pastebėjimų E, pono Radėvo, mano frakcijos šešėlinio panešė vardu, kuris negali atvykti posėdį šiandieną. Daug jo pastebėjimų atitinka nuomonės referento e, pastebėjimus. E, šešėliniai pranešėjai su pranešėjai nuomonės referentu bendrauja nuolatos. Kai kalbame apie potencialą. STM. Tai kyla klausimas, ar galėsime mes e, pasinaudoti jo potencialu. Aš pirmiausiai galvoju apie ES e, piliečius, atsiprašau, apie bendros atskaitinės rinkos potencialą, ar piliečiai galės pasinaudoti juo. E, mes e, turime užsitikrinti priemonę, kuri būtų skaidri savo pobūdžiu ir visiškai aiškiai pasakytų, ką galima daryti ir ko negalima. Aš visiškai pritariu poniai Hannibal. Problema yra ta, kad rinka nuolat kinta ir labai sunku pasivyti technologinius pokyčius ar šią rinką nuolat kintančią kartais mums trūksta pasiūlymuose detalių, bet Dėl skaidrumo mes turime užtikrinti, kad mūsų pasiūlytos nuostatos būtų teisingos, sąžiningos visiems, kurie naudojasi rinka gamintojams, platintojams, vartotojams, visoms surinteresuotams pusėms, visiems subjektams veikiantiems toje rinkoje. Taip pat Mes turime suvokti, kad pagal komisijos strategiją mūsų komitetas užsijims e, teisėkuros priemonėmis. Mes e, turime suteikti postumį link paskatinti žmonės kaip galima geriau pasinaudoti skaitmenės e, bendrosios rinkos potencialu. Nenoriu kartoti to, ką pasakė kolegos, tačiau turinio perkeliamumo e, svarba, aišku, teisėtai įsigyto turinio vartotojai e, naudotojai, kūrybinis sektorius tada užsitikintų e, didesnę harmoniją ir teisinis internetinis elektroninis turinys yra labai svarbus ir mes e, dažnai tą priimame kaip e, kažkokią jau duotybę. Mes turime e, galvoti, kaip veiksmingai pasinaudoti visomis priemonėmis o tam reikia labai aiškių paprastų autorių teisių nuostatų, kad mes galėtume paskatinti kūrybinę veiklą tam tikrų etapų. Turėtume užtikrinti, kad ekonominė prasme ir socialinė prasme pasiektume geresnių rezultatų. Taip pat turime užtikrinti, kad bus apsaugotos e, teisės asmenų per visą grandinę. Kalbu apie e, kuriejus, platintojus ir galutinius vartotojus. Tai yra esminiai dalykai, kurie turėtų išlaisvinti bendrosios skaitmenės rinkos potencialą. Sutinku su tuo, kas buvo pasakyta apie tai, kad reikia saugoti kultūrinę įvairovę Europos Sąjungoje. Ir man regės, tą galima a, užtikrinti laikantis teritoriškumo principo. Ir e, turime taikyti priemonės, kurios apsaugotų kultūrinę įvairovę. Mes, e, kurdami teisės aktus dėl pardavimo pirkimo, turėtume atsižvelgti į teritoriškumo principą. nes tai sukuria e, daug galimybių. E, elektroninė prekyba e, labai svarbus dalykas, bet ji veiks tik tai esant aiškioms sąlygoms. Kalbu ne tik apie darbo, naujų, naujų darbo vietų kūrimą, ekonomikos saugimą. Mes išjudinsime Europos ekonomiką, jeigu viską darysime teisingai. Taigi mums reikia žiūrėti ne tik į didžiuosius klausimus, bet ir į procedūrinius elementus. Aš norėjau pasakyti, kad įtreimko ir mūsų komiteto bendras pranešimas yra labai svarus darbas. Kaip sakiau per koordinatorių posėdį anksčiau, šiandieną labai svarbu, kad mes darytume aiškę takos skirą tarp įvairių komitetų galių ir kompetencijų. Ir mes jau šiandien turime užtikrinti, kad viskas, kas susijęs su tarptautinė civilinė teisė, e, komercinė e, teisė apskaitai, prekybos teisė taip pat išliktų mūsų komiteto rankose. Ačiū pirmininkė. Pone Geringė. Dėkuoju. Aš taip pat norėjau pritarti, ką tik jau išsakytoms mintims. Dėkoju už pristatymą pranešimo ir norėčiau porą pastabų išsakyti, kurios mano nuomonė yra aktualios. Kalbam apie bendrąją rinką, apie bendrąją skaitmeninę rinką, kaip jį veikia, kaip jį turėtų veikti. Bet taip pat, mano nuomonė, turėtume e, nepamiršti autorių teisių. E, iš dalies remiamės teritorinių principų, bet turime uh, galvoti apie bendrai Europos visai sąjungai taikomus principus. Tai bus naudinga tiek e, verslininkams, tiek galutiniams vartotojams. Mes turime užtikrinti, turėsime skaidrius teisės aktus. Kad žmonės galėtų užsitikrinti aiškumą bendroje skaitmeninėje rinkoje. Aš e, suprantu, kad dabar egzistuoja daug skirtumų tarp valstybių narių, tačiau mes turėtume pabandyti e, juos sumažinti, kad bendroji rinka deramai funkcionuotų. Kai kalbame apie elektroninius veiksmus, operatorių atsakomybė turi būti aiškiai apibriešta. Jeigu, pavyzdžiui, kažkas yra e, automagistralės operatorius, tai jis yra atsakingas už eismo srautą, bet ne už tai, kad kai kuriuose transporto priemonėse gali būti vežamos suklastotos padirbtos prekės operatoriai neatsakingi už tai, kad kažkas veža, atsiprašau, ir yra nuomonė, kad operatoriai neatsakingi už, neatsako už tai, kad kažkas pardavinėja internete e, padirbtas prekes. Mes turime atsižvelgti į visas galimybės. Ir manau, kad galime tikėtis, kad e, elektroninių kanalų galimybių operatoriai įsigilins į visus turinio aspektus. Ačiū. Dar ponas Andersonas. Labai trumpai. Kiti nepaminėjo vieno dalyko aš parengiau pakeitimą apie smulkaus verslo problemas. Tuomet, kaip e, e, bandoma naudotis informacijos komunikacijos technologijų standartais, kurie yra prastai apibrėžti, e, smulkus verslas dažnai negali naudotis tais standartais, o toks smulkus verslas dažnai priklauso nuo atvirų šaltinių ir aš pateikiau atitinkamą pakeitimą, kad mes galėtume pagerinti padėtį. Ačiū. Ar Ponas Lur norėtų dar sureaguoti. Trumpai norėčiau padėkoti kolegoms už pastabas ir norėjau pasakyti porą dalykų. Pirmiausiai, kad ponui Džembatskui perduosiu e, viską ir jo darbuotojams. Man E, labai buvo įdomu išgirsti jūsų pastabas ir skirtumus tarp jūsų pastabų ir kultūrų, tiksliau panašumus tarp šito komiteto nuomonės ir kultūros, mano komiteto nuomonės. Ir tai mus įkvėpė ateities darbams. Man buvo ypatingai įdomu išklausyti ponios Geringer e, palyginimą operatorius su automagistralių operatoriais. Tai gali būti kartais įdomi iliustracija ir tai leidžia mums pagalvoti. Taip pat e, saugaus prieglopščio klausimas, teisingumo teismo veiksmai ir pasižiūrėsime, kaip galime steigti platformas tiems, kurie teikia e, turinį, norėdami sukurti veiksmingesnę skaitmenę rinką. Ačiū Jums visiems už pasisakymus. 13 punktas jau išnagrinėtas ir dabar pereisime prie 14. Keitimasis nuomonėmis apie eismo įvykių senaties terminus. Aš esu pranešėjęs šio klausimu ir dabar pristatysiu. Uh, with... Kolegos, pirmiausia, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai, ką panaši Panašus pranešimas bus šiandien taip pat aptariamas. Ir Teisės reikalų komitetas jį pradėjo renkti 2006 metais. Dėl ir jis vadinasi ieškinių senaties terminai e, įvykus tarp valstybinėms e, e, avarijoms ir vasarį 2007 metais jis buvo aptartas ir buvo kreiptas į komisiją ir komisija buvo raginama atlikti tyrimą dėl skirtingų ieškinio senaties terminų vidaus rinkoje ir ypač e, dėl to, kaip tai veikia piliečius, e, kai jiems reikia ginti savo teises. Taip pat buvo siekiama nustatyti asmens e, sužeidimo atvejus įvykus tarp valstybinėms e, avarijoms ir buvo prašoma atsižvelgti į ieškinio senaties termino klausimą ir paieškoti galimybių dėl e, apriboto ieškinio senaties termino suderinimo. Ir galiausiai buvo prašoma komisijos pateikti teisėkūros pasiūlymą dėl ieškinio senaties termino dėl mirtinų avarijų atvejų. Komisija sureagavo į šią rezoliuciją ir pradėjo tyrimą dėl kompensacijos aukoms, kurios e, patyrė sužeidimų įvykus, tarp valst... įvykus avarijoms kitose šalyse. Ir buvo nagrinėjamos įvairios galimybės, kaip pagerinti galimybės aukoms ginti savo interesus dokumentas buvo parengtas 2008 metais ir šiame tyrime buvo nustatyta, kad esama didelių skirtumų, kalbant apie ieškinio senaties terminus skirtingose valstybėse narėse ir dėl to atsiranda didelį iškraipimo riziką Todėl buvo nustatyta daug įvairių politinių galimybių, pradedant nuo nieko nekeitimo iki reglamento dėl ieškinio senaties termino ir dėl tribunolo įsteigimo e, šiuo klausimu. bei parengti nuostatus dėl ieškinio senaties termino. Komisija vykdė dvi viešasias konsultacijas, vienos vyko 2009 metais ir 2012 metais. Jų abiejų tikslas buvo nustatyti kliūtis, su kuriomis susiduria aukos patyrusios avariją kitoje šalyje ir e, kokios yra problemos siekiant ginti savo interesus dėl to, kad skiriasi teisiniai nuostatai skirtingose valstybėse narėse. 2012 metais atliktose konsultacijose suinteresuotų subjektų buvo paprašyta dviejopai veikti. Pirmiausia, e, suteikti daugiau informacijos aukoms įvykus avarijoms kitose šalyse ir antroji galimybė pagerinti informacijos teikimą e, aukoms konkrečiais atvejais ir padaryti tai privalomų dalykų. Trečia galimybė buvo apskritai pagerinti informacijos teikimą dėl senaties ir ieškinio senaties terminų. Taip pat dar viena galimybė pasiūlyti naujas nuostatas ir kad būtų suderinti E, senaties ir ieškinio senaties terminai įvykus avarijoms skirtingose valstybėse narėse. Komisija turėtų pateikti konkretų teisėkūros pasiūlymą šioje srityje. Ir šio šios pranešimo savo iniciatyva tikslas yra priminti šią temą, e, šią temą, kad ji vėl būtų aptarta ir kad būtų parengtos išsamios rekomendacijos, kurios įtikintų komisiją spręsti šį klausimą. Proceso metu reikėtų prisiminti štai ką. Ieškinių senaties terminai yra labai svarbus dalykas ir šį klausimą reikia spręsti ES lygmeniu, kai buvo pripažinta 2011 metų e, teisingumo ataskaita, kurią parengė e, pagrindinių teisių agentūra. E, dokumente buvo teigiama, kad ieškinio senaties terminai yra labai svarbus dalykas bilinėjimuisi siekiama rasti veiksmingą priemonę tais atvejais, kai labai trumpas ieškinių senaties terminas neleidžia siekti teisingumo ES valstybėse narėse. Tuo tikslu reikėtų paminėti du svarbius dalykus. Pirmiausia, ieškinio senaties terminai civilinės teisės e, srit, pažeidimų srityje labai skiriasi valstybėse narėse, nes teisiniai režimai yra skirtingi vienose šalyse, kalbama apie senaties terminą, tai yra po to praėjus senaties terminui ieškinys yra panaikinamas, o kitose šalyse yra ieškinio senaties terminai, kurie nurodo, kad pasibaigus šiam terminui negalima teikti ieškinio, tačiau pats ieškinys nepanaikinamas. Be to, netitikimai e, nacionaliniuose teisės aktuose dėl ieškinio senaties termino E, yra prieštaringi dėl to, nuo kada pradedama skaičiuoti šis laikas ir ypatingai reikia turėti galvoje nepilnamečių klausimą. Taip pat e, yra įvairios nuostatos dėl to, kaip būtų galima sustabdyti arba nutraukti e, šį laiką. Kai įvyksta avarijos skirtingose šalyse, tai šis terminas pradeda skaičiuoti, pradedama skaičiuoti pagal tos valstybės narės e, teisės aktus, kuriuose įvyko avarija pagal ROM 2 reglamento 15 straipsnį. Be to, senaties ir ieškinio senaties terminai yra labai sudėtinga nuostata ir aukoms labai sunku juos išsiaiškinti, kai e, keliauja į tas šalis, kuriuose po to įvyksta nelaimės. Kai kalbama apie netitikimus ieškinių, dėl ieškinio senaties terminų, tai jie gali sukurti papildomas kliūtis aukoms ir dėl to aukoms gali būti sunku laiku ir e, už nuosaikę kainą bilinėtis. Kaip profesorius Dženiai Papatas Taigi bus, su, bus pradėtas tyrimas e, ieškinio senaties e, terminų srityje, kalbant apie avarijas, kurios vyksta skirtingose šalyse ir tikimasi, kad dokumentas bus pateiktas iki gruodžio pabaigos ir jis bus tas pagrindas, kuriuo bus remiamasi per klausimą aptariant kelių eismo taisyklių pažeidimų atvejus ir su jais susijusias ieškinio senaties terminus. 2000 2016 metais bus organizuojamas renginys, į kurį bus pakviesti visi praktikai ir surinteresuoti atstovai. Taigi ačiū Jums uždėmesį tiek iš mano pusės, o dabar tikiuosi vaisingos diskusijos ir puikaus bendradarbiavimo. Kviečiu pasisakyti narius, jeigu norėtų sureaguoti ar paprieštarauti, ar pateikti rekomendacijas ar užduoti klausimus. Mr. Le Breton. Panas Le Breton. Euh, oui, moi personnellement, je pense que. Asmeniškai aš manau, kad e, atlyginimų e, klausimas e, tarplasiniais atvejais yra susijęs su valstybių narių kompetencija. Man atrodo, kad ieškant sprendimų ne vienas e, tik, nėra labai geras. Aš matau, kad galima pasirinkti iš dviejų tarp jūsų pasiūlytų keturių. Arba pagerinti teikiamą informaciją, arba sudarinti teisinės taisyklės dėl senaties terminų. Aš asmeniškai norėčiau siūlyti rimti pirmąją galimybę gerinti teikiamą informaciją, to būtų visiškai pakankama. Pana Delvo, ačiū, pana pirmininkė. Jeigu gerai suprantu, jūs kaip pranešėjas rengėte šį pranešimą, ragindamas komisiją pagreitinti darbą, nes planetas jau yra konstatavęs, kad tai, tai būtina e, kažką daryti ir aš manau, kad neprimenant valstybėms narėjams visiško derinimo nuostatų mes galime pateikti rekomendacijas. Ehm, siūlydami nustatyti minimalius terminus ar tam tikrą koordinavimą, nes informacija yra puiku. Tačiau paprastai susidomama tuo, kai yra per vėlų. Todėl sunku būti gerai informuotam. Aš matau, kad parlamento vaidmuo e, yra teikti paslaugą piliečiams ir mes konstatuojame, kad piliečiai keliauja vis daugiau, e, kirsdami sienas ir tai būtų naudinga jiems pagalba keliaujantiems keliais žmonėms, aš norėčiau ir toliau dirbti su jumis rengiant šį pranešimą. Labai ačiū. Taip, aš taip pat e, tikėsiu, tikėsiuosi bendradarbiavimo su jumis rengiant šį pranešimą, taigi daugiau prašymų žodžio nėra, galime baigti šį keitimąsi nuomonėmis. Ir toliau periname prie 18 klausimo, keitimas nuomonėmis apie delegacijos vizitą į Kijevą, Ukrainą. Galbūt aš galiu informuoti komiteto narius dar esančius salėje kad iš viso keturi nariai keliavo į Kievą, pana Hautala, pana Beržeron, ponas Uspaskich ir aš. Delegacijos vizito tikslas buvo pagristas mūsų kompetencija teisinio bendradarbiavimo civilinės teisės srityse, srityje. Mes e, lankėmės ten dėl to, kad ratifikavimo procesas dėl sustarimo su Ukraina artėja link pabaigos. Sakyčiau, kad misija buvo labai savalaikė. Vatikane vyksta didžiulė struktūrinė teismų reforma, kuriai padeda tam tikrų mastų ES patariamoji misija civiliniam saugo, saugumo sektoriui. Ta misija padeda Ukrainos valdžiai jau nuo 14 metų Liepos mėnesio. E, reforma yra radikali ir mes turėjome galimybę aptarti ją su Ukrainos parlamento e, nariais. Išklausė tiek koalicijos, tiek opozicijos narius. Taigi išgirdome įvairiausias nuomonės dėl apie šią reformą. Mūsų misija vyko tuo pat metu, kai ten, kai ten lankėsi ir INTA komiteto delegacija, kuri daugiau dėmesio skyrė išorės prekybos santykiams. Tačiau prasminga buvo e, tas dvi misijas e, vykdyti kartu, nes teisingumo sistemos e, reforma Ukrainoje yra labai svarbi potencialiems užsienio investuotojams. Buvo teigiama, kad kai tik tai bus vykdyta ši reforma, investuotojai galės su pasikėjimu investuoti Ukrainoje. Be sustikimų Ukrainos parlamente mes taip pat sustikome taip pat, pavyzdžiui, su prezidentu, taip pat aukščiausiojo teismo pirmininku ir kolegomis e, Vienos valandos susitikimas įvyko su prezidentu Parašenko ir taip pat e, su kovo su korupcija biuro atstovais neseniai įsteigtų. Taigi e, mūsų programa buvo gana užpildyta ir e, vargiai beturėjome per dvi dienas ir laiko papietauti, nes buvo e, tiek daug sustikimų mūsų darbo tvarkėje. Manau, kad e, aš galėsiu padėti poniai Hautalai, ar pritarti poniai Hautalai, nes ji mano, kad kadangi misija buvo tokia savalaikė ir svarbi, mūsų komitetas turėtų pagalvoti ir ne, ar nereikėtų nusiųsti panašias delegacijas į naujasias asociatos šalis, tai yra Moldova ir Gruzija. Taigi tiek e, e, informacijos iš mano pusės. Ir aš galvoju dabar žvelgdamas į mūsų sekretariato narius, Ar aš kažką pamiršau dar pasakyti? Ir jeigu komiteto nariai turite, turi kokių klausimų, prašom juos užduoti, nes atrodo, aš vienintelis iš misijos likau šioje salėje. Ponas Kesteris. Na taip, vienas klausimas mane domina, ponė Svoboda. Jūs e, minėjote įvairius sustikimus, kuriuose dalyvavote. Ar manote, kad Ukraina iš tikrųjų e, eina tuo keliu, kad sukurtų realią konstitucinę valstybę, sustiprino demokratiją, pripažintų įstatymų viršenybę, nes yra tendencija į nacionalizmo, netgi fašizmo pusę, e, kuri pakirstų parlamentinę sistemą. Kalbant apie konstitucinę demokratiją, kokia jūs nuomonė apie tai? Mano komentaras būtų pirmiausia toks, kad kad jūs puikiai žinote, kad tai, ką jūs vadinate fašistinėmis pajėgomis, e, nepateko per pastarosius pastarą metų rinkimus į parlamentą ir jų reali politinė įtaka yra minimali. Turiu pasakyti, kad teisėkuros pusė vykdant e, teisės saugos e, reformą yra padrasnanti. Ir jeigu ji būtų gerai gyventinta, tai būtų ženklus žingsnis į priekį, kuriant teisinę valstybę Ukrainoje. E, šiuo metu Ukraina tiesiog eina prie pabaigos teisėkros procedūros prasme ir perės prie įgyvendinimo laikotarpio kuris e, bus kupinas iššūkių, e, jau taip kalbant gražiai. Na ir tada papildomas klausimas. Ukrainoje svarbi tema yra rytų Ukrainos vaidmo. Mm-hmm kur bandoma dėkti labiau federalinę sistemą, kuomet regionai turėtų didesnę autonomiją. Ar apie tai buvo kalbama per jūsų susitikimus? Pirmininkas, na taip, šios idėjos buvo aptartos, tačiau nelabai mm, išsamei. Tiesiog tai buvo minima, kai kalbėjome apie investicijas Ukrainoje. Pats faktas, kad rytinė Ukraina yra nestabilis šiuo metu, net ir tai neatbaidytų potencialių investuotojų. Didžiausia kliūtis visgi yra padėtis teisės saugoje. Tačiau apie E, rytų Ukrainą mes per daug nediskutavome. So, I don't see any other question. Nematau daugiau klausimų. Taigi galime pereiti prie 19 klausimo. Ir turėsite mane tęsti, bet aš esu pranešėjęs ir šiuo klausimu. Your presence more interesting. I will switch into Czech now. Vážení kolegové, eh, máme, eh, máme nyní eh, výměnu názorů. Kolegos. Kalbame apie skaidrumą, atsakomybę, sažiningumą institucijose. Ir pagrindinis komitetas e, šiuo klausimu yra konstitucinių reikalų komitetas, o mes teikėme tik nuomonę. Labai svarbu e, spręsti, kalbėti apie tos dalykus, e, ypač skaidrumo dalykus ir sėti juos su viešaja nuomonė. Bet kas, kas gali pagerinti tą nuomonę, yra labai svarbu ir užtikrinti didelį skaidrumą. Didesnį skaidrumą. Nemanau, kad skaidrumas gali kirsti su veiksmingumu. Manau, kad e, dauguma institucijų visai teisingai žiūri į klausimą, tačiau mes turime užtikrinti, kad viskas būtų daroma vientisiau ir taip pat pasižiūrėkime į sutartį 15 e, sutarties dėl ES veikimo straipsnis e, sako, kad norint organizuoti užtikrinti piliečių dalyvavimą institucijų darbe, institucijų struktūrose. Institucijos turėtų būti kaip galima atviresnės savo darbe. E, trečioji šio 15 straipsnio dalis sako, jog kiekvienas ES pilietis ir kiekvienas E, asmuo, kuris gyvena valstybėje narėje, turi teisę kreiptis į institucijas ir kitas ES e, struktūras. Tai yra faktas, tai yra įrašyta sutartie. Kalbama taip pat ten apie įvairius tyrimus, klausimus, Mes esame rengę atitinkamus renginius kartu su kitomis institucijomis, bet dar galime geriau padirbėti šioje srityje. Nekalbu apie skaidrumą apskritai. Bet apie skaidrumą, tose srityse, kuris susijusi su mūsų kompetencija. Sertifikavimas, pažymėjimai. Aš esu pasirengęs e, gilintis šį pasiūlymą ir prisidėti prie galutinio teksto. Tikiuosi, kad rezultatas bus pozityvus. O dėl tvarkaraščio, tai nuomonės projektas turėtų būti pateiktas 12 lapkričio. Terminas pateikti pakeitimams yra lapkričio 19 diena. Neįlinis komiteto posėdis e, vyks gruodžio mėnesį Strasbūrė ir mes galėsime apibendrinti savo darbus šioje srityje. Labai apmaudu, kad ponios Hautelas nebus su mumis, man atrodo, kad jai norėtų dalyvauti diskusijoje, tačiau aš e, tikiuosi diskusijos. Ta sakiau čekiškai, tą sakau ir angliškai, dar kartą laukiu jūsų klausimų. Uh, well, I do not see any request for the floor. Nematau, kad kas nors norėtų pasisakyti. Tai reiškia, kad vyksta nesikeitimas nuomonėmis arba nevyksta keitimasis nuomonėmis. Suprantu, kad visi visiškai pritarė mano ką tik išsakytiems žodžiams. Dėkoju, kad dalyvavote posėdėje. Susitiksime